Dėkoju, ponė komisarė. Diskusijos šiuo klausimu yra baigiamos. Balsuosime e, kitoje plenarinėje sesijoje. L'ordine del giorno reca le interrogazioni. Toliau kitas darbo tvarkės klausimas, tai yra klausimas, į kuriuos atsakoma žodžiu, laisvės reikšti savo mintis ir įsitikinimus pažeidimas ir diskriminacija dėl seksualinės orientacijos Lietuvoje. Norėčiau paprašyti visų kalbėtojų laikytis jiems skirto laiko, kad galėtume savo darbą baigti iki vidurnakčio norėčiau suteikti žodį visų pirma klausimo autoriai, poniai Intvelt. Um, um, Ačiū pirmininkė, gerbiame uh, komisijos narė. Šiandien uh, jau ne pirmą kartą kalbame apie teisės aktą, kurį gali patvirtinti Lietuvos parlamentas. Uh, Ir tai gali turėti potencialiai neigiamos e, įtakos e, lesbietėms, gėjams, biseksualams, transseksualams e, Lietuvoje. Todėl labai svarbu, kad dar kartą apie tai čia kalbame. Šis parlamentas kartą jau patvirtino rezoliuciją. Rezoliuciją siūlysime ir rytoj balsavimui. Jie labai aiškiai kreipsimės į kolegas Lietuvoje e, dar kartą apie tai pagalvoti ir užtikrinti, kad ir kokius teisės aktus jie patvirtintų, kad jie nediskriminuotų LGBT žmonių ir turbūt labai daug ką, ko nėra pasakyti apie rezoliuciją. Manau, kad visai aiškiau, kad Europos e, sąjunga turi numatyti e, tvirtesnius e, teisės instrumentus pagrindiniam teisėm įtvirtinti. Vengrija vyksta kontroversiškos diskusijos, kyla tokie pat klausimai iš esmės. Iš tiesų esame esame numatę pagrindinius principus, bendras vertybės 500, 500 milijonam žmonių pagrindinėse sutartise, bet kai kalba eina apie praktiką, kyla problemos. Gerbimo komisijos narė, norėčiau sužinoti jūsų nuomonę apie mūsų pasiūlymą dėl Europos Sąjungos veiksmų plano skirto LGBT lygybei. Ir e, nemažai ES yra nuveikusi lyčių lygybės rytyje, veiksmų planai priimti, taip pat turime strategiją skirtas e, kovai su ksenofobija, socialinė atskirtimi, yra pačių vairiausių e, strategijų skirtų pagrindiniam teisėms stiprinti, tačiau nelesbiečių gėjų, biseksualų, transeksualų. Manau, kad tai labai skubus klausimas. Reikia mums tokios strategijos, kad galėtumėm kovoti su diskriminacija. Než nežinojimu, turėtumėm sustiprinti lesbiečių, gėjų, seksualų, transseksualų teisės. Yra labai daug pavyzdžių ir šiandien kalbame apie pakeitimus, kurie teikiami e, Lietuvos parlamentui. Tad Tačiau tai neturėtų atitraukti dėmesio nuo to, kad homofobija egzistuoja visose valstybėse narėse. Ir dar komisijos narės dėmesį norėčiau atkreipti e, į tai ir sužinoti jūsų nuomonę. Tai būtų susijęs su Europos e, prieglopšio politika. Prieglopšio prašytojai prašo prieglopšio, nes yra persekiojami dėl e, savo seksualinės orientacijos. Ir vienoje valstybėje narėje atliekamas e, falometrijos testas, kuris yra žeminantis ir e, tai neleistina ES. Įdomu e, sužinoti, kam komisijos narė numato daryti šiuo atveju. Ačiū, kolega Lunačiak, dvi minutės. Dėkuoju, pirmininkė, komisarė. Kolegos, kolegė Inetvelt jau paaiškino apie ką bus kalbama rezoliucijoje. Aš labai jai pritariu ir dėl, uh, turiu klausimą, kaip dėl e, kelio gairių, dėl LGBT teisių. Aš taip pat noriu įtikinti visus parlamento narius, kurie dar neapsisprendė balsuoti už šią rezoliuciją. Kaip žinia, keturi parlamento nariai, Sofinė Tvelt, aš pati. Uh, uh, Kešmanas ir Felneris atstovaujame keturioms frakcijoms, daugumai parlamento. Praeitais metais Vilniuje buvome ten, kur turėjo vykti pirmasis gėjų paradas. Mes norėjome paremti tuos e, žmonės, LGBT žmonės. Mes buvome su ES vėliava ten, sakėme visiems, kad ši vėliava gina mus visus LGBT žmonės ir lietuvius taip pat. Bet Kas mums atsitiktų, kas lietuviams atsitiktų, kurie kitais metais pabandytų surenkti paradą lygių teisių Vilniuje, jeigu Seime būtų priimtas šis įstatymas. Kiekvienas iš mūsų galėtume būti nubausti bauda iki 9, 2900 e, eurų dėl to, kad kalbame apie savo homoseksualumą. Heteroseksualams tai netaikoma, kaip suprantu. Ar iš tikrųjų mūsų parlamentas norėtų to, ar Lietuvos parlamentas to norėtų? Tai yra šalis, kuri kovoja už savo laisvę prieš 20 metų, kur kartu su gėjais ir lesbietėmis, kurie taip pat kovojo už laisvę prieš 20 metų. Aš labai džiaugiuosi, kad ponia Grybauskaitė, Lietuvos prezidentė, buvusi komisijos narė, taip pat e, Lietuvos vyriausybė jau pasakė, kad šis įstatymo pasiūlymas prieštarauja Lietuvos e, įsipareigojimams tartutiniams ir konstitucijai. Aš manau, kad įvairios skirtingos seksualumo formos, gyvenimo formos yra visų kultūrų, visų visuomenių dalis ir Lietuvoje tai egzistuoja. Ir tokių faktų slėpimas nuo visuomenės, nuo jaunų žmonių paprasčiausiai sudaro pagrindą skatinti neapykantą ir rašyti neapykantus, e, neapykantos kupinus straipsnius. Nemanau, kad kas nors parlamente ar Seime to norėtų. Dėl to tikiu, kad šis parlamentas ir komisija komisijos narė pritars mūsų pasiūlytai rezoliucijai. Grazie, la parola all'onorevole De Jong. Dėkoju, toliau žodis teikiamas ponui De Jong dviem, dviem minutėm. Ponui De Jong. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pritarti prieš mane kalbėjusioms kolegiams ir norėčiau paliesti dar vieną šios problemos aspektą. Nes ši e, įstatymo pataisa galėtų turėti ne tik rimtų pasiekmių visai Lietuvos visuomeniai, tai būtų įstatymas, kurį būtų galima panaudoti. E, norint nepripažinti partnerystės ar santokos tam tikrų asmenų. Mes apie tai jau esame kalbėję, bet kadangi kol kas negavome jokio atsakymo iš komisijos. Mes norime dar kartą išreikšti savo susirūpinimą ir taip pat reikia pabrėžti tai, kad tokių e, homoseksualių porų teisė į prieglopsti ES taip pat turi būti užtikrinta. E, net jeigu jie ir neturi. E, Jie, jeigu jie ir nėra ES piliečiai, jeigu jie yra pabėgėliai, tačiau komisija dar neatsakė į tuos klausimus, e, mes turime pripažinti visas e, piliečių teises, turime pripažys, pripažinti partnerystę ir santoką. E, tos pačios lyties asmenų. Ir e, komisija turėtų įsipareigoti imtis tam tikrų veiksmų prieš Lietuvą, jeigu Lietuvoje bus pat, patvirtintas minėtas įstatymas. Komisija turėtų ištirti, kas laukia e, homoseksualių asmenų Lietuvoje. Rumunijoje, pavyzdžiui, e, įstatymuose yra draudžiama, pagal Rumunijos įstatymus yra draudžiama sudaryti santokas tarp tos pačios lyties asmenų. Tačiau čia galima užduoti klausimą, o tai kaip tuomet e, su. E, ataskaita dėl žmogaus teisų ir dėl homofobijos. Tai, kas dabar vyksta Lietuvoje, rodo, kad šis faktas iš tiesų yra baisi problema ir jai reikia skirti e, didžiulį dėmesį. Mes matome, kad ES vyrauja homofobija ir mes turime su ją kovoti. Ačiū. Dėkoju. Toliau. Pone Flašikova, Benova, dvi minutės. Ačiū. Gerbiama komisijos narė, turiu nuoširdžiai pasakyti, kad nesuprantu, kas vyksta Lietuvoje. O, o galbūt, galbūt mes tik tai nusivylę ir norime, kad tai ne, nevyktų. Dabar esame Europos Sąjunga, padarėme pažangos, bent jau žinome, e, kas yra pagrindinės žmogaus teisės. E, dabar valstybė narė siunčia mums signalą, kad, e, kad taip nėra. Galvojama priimti įstatymą draudžianti kitokius negu heteroseksualius santykius tai e, reikštų ne pažangą, įma kitą linkmę. Dvasinės moralinės sveikatos e, mažamečių gynimas e, yra tik tai pretekstas. Mes turime saugoti mažamečios nuo, nuo smurto, neturto, turime užtikrinti sąlygas jiems, jiems vystytis, tačiau iš patirties galime pasakyti, kad vaik, vaikams primtina yra ap, apraiška, ne tik tai heteroseksualios me, meilės. Ir, uh, Todėl neturėtumėm pritarti tiems, kas reiškia tokias nuomonės. Mes turėtumėm išaiškinti, kuo klaidinga jų pozicija. Manau, kad turėtumėm veikti ryštingai ir turėtumėm aiškiai pasakyti, kad tokie teisė, kurios aktai kertasi su pagrindiniais ES principais, netitinka. Ne E, Europos žmogaus teisų konvencijos, ES pagrindinių teisų hartijos, neužtikrinama e, saviraiškos laisvė, susirinkimų e, laisvė. Taip diskriminuojama seksualinės orientacijos pagrindu. Taigi klausimas komisijai yra toks, ar komisija pradės pažydimo procedūrą, jeigu tas įstatymas bus priimtas. Dėkuoju dabar žodis komisijos narė Reding. Pirmininkė, norėčiau pabrėžti, kad komisija labai nedviprasmiškai atmeta homofobiją, nes tai labai ryškiai pažeidžia žmogaus orumą. Dėl to pernai, lakryčio 22 dieną, aš lankiausi Lietuvoje ir kalbėjau su pirm... prezidente E, Dalia Grybauskaitė taip pat su Teisingumo ministru pasiūlymą pataisyti administracinių teisės pažeidimų kodeksą, e, kuriame e, numatyta bauda už homoseksualinių santykių propagavimą viešumoje. Taip pat kalbėjome apie pasiūlymą pakoreguoti baudžiamąjį kodeksą. Aš turiu naujos informacijos, pagal ją administracinių teisės pažeidimų kodeksas, pasiūlymas jį pakeisti, e, Lietuvos parlamente yra atidėtas ir dabar tikimasi, kad e, Seimas svarsys šį klausimą šių metų pavasarį. Tai reiškia, kad klausimas tebėra svarstomas. Komisija nagrinėja pasiūlymą pakeisti administracinį ir baudžiamosius kodeksus, taip pat kitus Lietuvos teisės aktus E, mes žiūrime, kaip e, tie pasiūlymai atitinka atitink, e, tam tikrus ES teisės aktus. Dar 2009 metais komisija išreiškė rimtą susirūpinimą Lietuvos valdžiai dėl to, ar atitinka nepilnamečio apsaugos įstatymas nuo žalingo viešosios informacijos poveikio ES teisės aktus ir pagrindinės teisės. Po komisijos įsikišimo šis įstatymas pernai e, gruodį buvo, 2009-aisiais buvo pakoreguotas pagal naujausią informaciją. E, ten pasakyta, kad tai, kas e, reiškia panieką šeimos vertybėms ir principams, kurie yra išreikšti E, Lietuvos Respublikos konstitucijoje ir įstatymuose yra laikoma žalingais jauniems žmonėms. Šio įstatymo paskelbimas e, gali kelti problemų dėl elektroninės priekybos ir audiovizualinių paslaugų teikimo e, direktyvos, taip pat nediskriminavimo principais. Taigi komisija ketina taip pat pasigilinti į šį klausimą. Aš taip pat turiu informacijos apie tai, kad pakeitimas įstatymo dėl informacijos teikimo įsigaliojo 2010 metais spalio 18 dieną. Pagal šį pakeitimą reklamavimas e, audiovizualiniai komunikaciniai pranešimai neturi turėti jokio elemento, pagal kurį būtų skatinama homoseksualinė orientacija. Jeigu šios nuostatos išliks įstatymę, tai iškils tokių pačių problemų dėl laikymosi audiovizualinio žiniasklaidos paslaugų direktyvos ir galbūt bus e, nustatyta, kad e, yra pažeistas ES pagrindinių teisų hartijos 21 straipsnis. 2010 m. gegužė komisija nusintė laišką Lietuvos vyriausybei ir išreiškė susirūpinimą dėl to, kad buvo nutarta neleisti renkti e, gėjų parado eitinių. Kaip prisimenate, Europos pagrindinių teisių konvencija ir Hartijos 12 straipsnis numato susirinkimų laisvę ir tai vienas iš principų, kuriais pagrįsta Europos Sąjunga. Ir uh, e, 2010 m. šiuo pagrindu buvo surinktos eitynės e, gegužės 8 dieną. Dabar dėl galimos ES strategijos dėl kovos su homofobija. Komisijos prioritetas yra užtikrinti, kad ES teisė visiškai atitiktų pagrindinių teisių hartiją, įskaitant 21 straipsnį, kuris draudžia diskriminaciją seksualinės orientacijos pagrindu. Kaip tai bus padaryta, buvo labai aiškiai paaiškinta komisijos komunikate dėl strategijos, kurias siekiama veiksmingai įgyvendinti pagrindinių teisių hartiją. Tai buvo patvirtinta 2010 m. spalio 19 d. šis komunikatas. Ir mes prie šio klausimo dar grįšime metinėje ataskaitoje dėl hartijos įgyvendinimo E, ten bus kalbama ir apie tai, kaip įgyvendinamas 21 straipsnis. Tai bus padaryta šių metų pavasarį. Vadovaudamėsi šią logiką, galime pasakyti, kad falometriniai veiksmai taip pat e, kiek tai susijęs su prieglopščiu prieglopšio dalykai yra susijęs su Europos Sąjungos teise ir tai yra susijęs su Hartijos 21 straipsniu, o 21 Hartijos straipsnis draudžia diskriminaciją dėl seksualinės orientacijos. Taigi galima aiškiai pasakyti, kad jeigu ES teisėje ar ES teisėje taikomoje nacionalinių, nacionalinių mastu egzistuoja pažeidimas, tai ES turi teisę įsikišti. Šiuo atveju aiškiai matoma, kad ES gali įsikišti. Baigdama dar norėčiau pakartoti, kad komisija yra rimtai įsipareigojusi kovoti su homofobija ir diskriminacija, pagrįsta seksualinė orientacija, pasinaudodama visomis galiomis, kurias jai suteikia sutartys. Dėl civilinio statuso pripažinimo. Mes neturime ketinimų pasiūlyti jokių teisės aktų, kurie e, kištusi į e, valstybių narių šeimos teisę ar kurios koreguotų nacionalinės santokos apibrieštis. Tai yra subsidiarumo dalykas. Civilinio statuso dalykas yra skir priemonės skirtos tarptautiniam mastui, kaip kad kalbu apie tokius dalykus kaip e, gimimo liudymų pripažinimas, bet tai nesusijęs su tos pačios lyties asmenų santokomis. Taigi nereikėtų painioti savokų. Valstybės narės pačios apibrėžia, kas yra santuoka, o Europos Sąjunga leidžia laisvą judėjimą ir užtikrina nediskriminavimą. Tai yra du visiškai skirtingi dalykai, tai numato Europos teisės aktai ir mes realiai nuostatas jų ir taikome. Grazie, komisarė. Dėkoju, ponė komisarė. Dabar kalbėtojų frakcijų vardu. Pradėsiu nuo Europos liaudės frakcijos. Ponas Busutil, dvi minutės, prašau. President, uh, Ačiū pirmininkė, gerbimo komisijos narė, apie e užtikrinti pagarbą ES vertybėms, žmogaus teisėms. ES turi kovoti su visomis diskriminacijos formomis, įskaitant diskriminaciją dėl seksualinės orientacijos. Tuo pačiu metu turėtumėm gerbti bet kurios demokratinės valstybės teisės, tol kol jie laikosi žmogaus teisų ir nediskriminavimo principo turi teisę diskutuoti teisės aktų projektus. Žinoma, turi būti nepažeistas subsidiarumo principas ir nereikia per, per nelik skubėti pasmerkti, pasmerkti valstybės narės. Mums nepatinka ta mintis, kad valstybė narė būtų pasmerkta, ypač turint galvoje, kad šiuo konkrečiu atveju pasiūlyti pakeitimai dar e, e, dėl to dar ne, nebalsavo. Lietuvos e, Seimas, e, Lietuvos valdžios institucijos tebe nagrinėja šitą projektą, pasiūlyti e, pakeitimai jau pasmerkti kaip netitinkantis ES teisės aktų pačių Lietuvos valdžios institucijų, kurios paskelbė, kad jos imsis veiksmų, kad ištaisytų situaciją kad būtų laikomasi nediskriminavimo principo dėl seksualinės orientacijos. Taigi, pasiūlytas teisės aktas e, greičiausiai e, net nebus patvirtintas, nepateks į Lietuvos teisę, tai tikrai nėra jokio poreikio pasmerkti šios valstybės narės. Pabaigai pasakysiu, vis dėlto tikiuosi, kad rytoj EPP galės pritarti bendrai rezoliucijai, jei joje nebus e, smerkiama kur nors valstybė e, narė ir jei, e, jei jų bus pakoreguota, kad būtų labiau subalansuota. Dėkui. Ačiū. Regės pono Marais čia nėra, tai dabar žodį suteiksiu poniai Lutford dvi minutės Alde frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė nustebinote mane suteikusi e, žodį, tikiuosi, kad Lietuva pasimokys iš Junktinės karalystės patirties mes išgyvenome savo pačių sutinku, bu, sunkumu. Buvo įstatymas draudžiantis homoseksualumą mokyklose. Dabartinės premjeras Davidas Cameronas prieš 18 mėnesių pasakė, kad tuo met partija rėmusi 88 įstatymą klydo. Dabar tas įstatymas yra panaikintas. Davidas Cameronas netgi prognozavo akcentavo, kad pirmasis atvirai gėjus Junktinės karalystės ministras bus konservatorius. Dar pasižiūrėsime, kaip čia iš tikrųjų bus. Tačiau manau, kad kolega Tanokas daugiau apie tai pasakys. PP rezoliucija gan nuosaiki. Ponas Busitilis jau, jau tai minėjo, aš tikiuosi, kad EPP pritars e, rezoliucijai, EPP pakeitimams bus e, pritarta dėl to balsuojant. Taigi padėtis Junktinėje karalystėje labai pasikeitusi yra ir, ir e, šiandien svečių namų savininkai turi mokėti kompensaciją gėjų poroms, jei neleidžia joms apsigyventi pas juos. Ir, uh, iš tiesų negalima diskriminuoti e, remiantis e, pažiū, pažiūromis, bet galima apie tai kalbėti. Ir homoseksualumo skatinimo draudimas labai apribotų e, žodžio laisvę, kaip e, buvo minėta. Aš prisijungčiau e, prie to, kad reikia ES veiksmų plano kovai su ksenofobija, homofobija, diskriminacija. Dėkui. Verde, Dėkoju toliau žaliųjų frakcijos vardu, žodis teikiu poniai Kornelisen. Pone pirmininkė, jau ne pirmą kartą mes kalbame apie tai, kad Lietuva pažeidžia ES teisę ir pagrindinės vertybės. Taigi mes turime imtis veiksmų vertybės ir ES teisės aktai nėra kažkoks savanoriškas dalykas, kai ko laikomės, o kai ko nenorime laikytis. Kas nori būti ES e, narys, tas turi e, laikytis visų ES teisės aktų. Ir tai galioja ne tik Lietuvai, bet ir Fran Prancūzijai bei Niderlandams. Pavyzdžiui, jeigu Niderlandai e, bandys apriboti migrantų teises, ES taip pat turėtų imtis priemonių prieš šią valstybę narę, nes jeigu tai nevyks, tai tuomet mes negalėsime saugiai jaustis ES. Aš džiaugiuosi, kad komisarė pateikė mums teisinę analizę ir žada imtis kažkokių veiksmų. Mes negalime sulaukti pirmųjų tokio įstatymo uh, aukų. Mes turime. Uh, reikalauti, kad būtų laikomas žmogaus teisų. Dėkuoju. ECR frakcijos vardu dabar dvi mintis pasakys ponas Tanokas. Pone pirmininkė, ES pagrįsta principu, kad visi piliečiai turi tokias pat teisės ir laisvės. Kiekviena valstybė, norė, valstybė norinti stoti ES turi uh, laikytis tokių principų ir atsižvelgti į socialinės orientacijos principus. Lietuva įstojusi į es prieš septynerius metus įsipareigojo būti tolerantiška, užtikrinti visiems e, lygybę. E, įsigaliojo pagrindinių teisių hartija, jos 21 straipsnis, jis užtikrina laisvę visiems ir nediskriminavimą dėl seksualinės orientacijos ES lygmenių. Aš esu savo frakcijos atstovas, kuris pasisako žmogaus teisių klausimais. Mes remiame lygybės, tolerantiškumo ir įvairovės principus visur. Tačiau daugelis europiečių laikosi tradicinių pažiūrų dėl homoseksualumo, kuriuos dažnai apsprendžia e, jų religija. E, bet e, ar mes dabar nenorime tai padaryti, kad tie, kas reiškia kitokią nuomonę, negalėtų to padaryti, jie turėtų turėti teisę tai pasisakyti. Lietuviai dažnai, daugelis lietuvių yra konservatyvus E, institucinių teisinių lygmenių mes negalime e, sakyti, kad nesame lygus. Visi mes lygus ir tai yra pažangos e, variklis Europoje. Europos Sąjunga tokias vertybės išpažįstama veikia tarsi magnetas tokioms šalims kaip Lietuva. Taigi aš Lietuvos valdžią pas, pasiūlyčiau pagalvoti apie tai, kad uh, E, lygybę e, reikia užtikrinti visiems. Europa buvo pirmoji, kuri užtikrino tokią lygybę 20-ame amžiuje ir Lietuva turėtų uh, pagalvoti apie tai ir pagalvoti, ar jos nuomonė e, šis pasiūlytas įstatymas atitinka ES e teisę. Kaip Saimonas Buzutilas sakė, visai manoma, kad toks įstatymas nebus priimtas, nes Lietuva yra demokratinė valstybė ir atsižvelgs į išsakytus nuogastavimus ir nuomonės šį vakarą. Ačiū. Guoja frakcijos vardu, panas Eginsas Demintis homoseksualių santykių skatinimo draudimo įstatymas tai yra pretekstas pažeisti LGBT teisės toje valstybėje. Ironiška, kad ta e, valstybė, kuri nusimetė tik prieš 20 metų e, stalinizmo e, grandinės, dabar kartoja tos sistemos nusikaltimus, neleidžia žmonėms gyventi laisvai ir taikiai pagal savo lytinę tapatybę. Aš, aš pritariu tų teisių palaikymui eitinėms vykusioms gegužės mėnesį Lietuvoje politinė valdžia nuvylė žmonės toje šalyje kaip ir Airijoje finansinė, finansinės manipulacijos sužlugdė šalį. 18 procentų nedarbas, nu, jaunimo nedarbas yra uh, didžiulis ir iš tikrųjų uh, pasinaudojimas to, tokiom taip gėjų teisėmis tik tai nukreipia dėmesį nuo rimtų uh, problemų. Ir Lietuva tarsi siekia pasakyti, kad gėjai kelia problemą vaikams. Tai yra šmeištas skirtas supainioti E, žmonėms, e, nes e, žiūrima visai ne tai linkme, kai kalbama apie vaikų apsaugą. Nes, kaip matome, Airijoje vaikų teisės buvo pažeidžiamos ten, kur vaikai turėjo būti e, saugų šeimuose ir e, katalikų bažnyčios e, prieglapstė. Tai mes turėtumėm parodyti solidarumą su visais Lietuvos žmonėmis, visais žmonėmis kitose valstybėse narėse gyventi pagal savo lytinę tapatybę taikoje ramybėje. Dėkoju, kadangi matau, kad pono Imbraso salėje nėra, tai norėčiau steigti žodį ponui Stojanov, kuris yra neprisijungusių narių atstovas. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Homoseksualinit. Не са сигурни в това. Те само го предполагат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 E, matome e, dabar yra susijusi su viena esminė problema. Mes, kolegos, su šiuo klausimu susidursime daugelį metų. Tai yra prieštara tarp e, įstatymų daugelį šalių ir įvairių, įvairių grupių taisyklėmis. Mes turime kalbėti apie teisės į taikius susirinkimus, kurie nepažeidinėja viešosios tvarkos bus ne tik šiuo konkrečiu atveju problemų, bet ir ateityje iškils konfliktų dėl teisų ES. Aš tikiu, kad ateityje mes e, matysime tokią situaciją, kur aiškiai suvoksime, kieno teisės yra viršesnės, jeigu mes ir toliau plėsime tas žmogaus teisės iki begalybės. Ačiū. Dėkuoju kiti kalbėtojai. Pone Skridlevska pasisakys pusantros minutės. Dėkoju, pirmininkė. Dabar Lietuvoje susidarė padėtis, kur bet kokia demokratiškai išrinkta vyriausybė gali laisvai e, priminėti įstatymus Kita vertus, žmogaus teisės gina ES teisę ir tarptautinės konvencijos. Mes e, turime išryškinti atvejus, e, kada pažeidinėjami e, pažeidinėjimo žmogaus teisės, ypač dėl e, tam tikros orientacijos mes visuomet pasakoma prieš žmogaus teisų pažeidinėjimą. Lietuvos įstatymo projektas gali apriboti žodžio laisvę e, dėl seksualinės orientacijos. Toks susirūpinimas, susirūpinimas yra pateisinamas. Europos parlamente mes taip pat žiūrime į tai, kaip Lietuvoje traktuojamos nacionalinės mažumos joms nesuteikiamas tokios pat teisės lyginant su kitais piliečiais. Lietuva turi įvykdyti tam tikrų standartų reikalavimus, kurie yra išdėstyti ES teisės aktuose, taip pat tai turėtų apimti nacionalinės mažumas. Grazie, la parola. Dėkoju. Dabar žodis suteikiamas poniai Bilkevičiūtė dviems minutėms. Komisarė, kolegos, šiandien svarstančių jautrų klausimą mano šaliai lietuvai pirmiausia norėčiau pabrėžti kad lietuva būdama europos sąjungos nare gerbia žmogaus teises ir laisves bei europos sąjungos vertybes. gaila jog pasitaiko atvejų kai atskiri lietuvos parlamento nariai inicijuoja žmogaus teises pažeidžiančius ir piliečius diskriminuojančius įstatymus tačiau noriu pranešti kad lietuvos vyriausybė praėjusį trečiadienį pateikė neigiamą išvadą dėl parlamente svarstomo pasiūlymo numatyti bausmes už homoseksualių santykių propagavimą nes jis prieštarauja tiek tarptautiniams tiek europos sąjungos teisės aktams tiek lietuvos respublikos konstitucinėms nuostatoms ir laikytinas diskriminaciniu asmenų seksualinės orientacijos pagrindu. be to ratifikavus lisabonos sutartį lietuva privalo laikytis europos sąjungos pagrindinių teisių hartijos kuri draudžia bet tokią diskriminaciją įskaitant ir dėl seksualinės orientacijos orientacijos. šį įstatymo projektą pasmerkė lietuvos respublikos prezidentė dalia grybauskaitė. norėčiau pažymėti kad įstatymo projekte siūlomi pakeitimai dar nėra priimti lietuvos respublikos parlamente. be to dar nėra pateikta ir lietuvos parlamento žmogaus teisių komiteto išvada dėl šių siūlomų pakeitimų. tikiuosi kad lietuva atsižvelgs į europos sąjungos ir tarptautinę kritiką į neigiamą lietuvos respublikos vyriausybės išvadą į europos parlamento rezoliuciją ir lietuvos parlamentas parlamentas turės politinės valios atmesti siūlomą įstatymą kuris pažeistų žmogaus teises ir laisves ir kad bus užkirstas kelias bet kokiai diskriminacijai įskaitant ir dėl seksualinės orientacijos. Dėkoju. Toliau ponas Romeva Irueda. Vieną minutę. Aš manau, kad viskas yra gana aišku. Mes Lietuvos parlamentui norime nusiųsti signalą, bet ne tik Lietuvos parlamentui, bet ir visiems kitiems, kurie iki šiol dar uh, apsimeta, kad kalba apie esminius faktus. Tas signalas yra būtinas labiau negu bet kada anksčiau. Pirmas dalykas yra toks. Homoseksualumas nebėra laikomas psichikos lyga. Ir antras dalykas labai svarbus. Joks patikimas tyrimas neįrodė, kad vaikų švietimas, mokymas apie seksualumą gali paveikti jų seksualinę orientaciją. Tai yra faktai ir joks įstatymas, jokios nuostatos negali prieštarauti tam. Mes rytoj norime paprasčiausiai priminti kolegoms, kad nereikia apsimesti, kad kalbame apie tai. Dėl to mums reikia patvirtinti šias rezoliucijas ir dėl to reikia Lietuvos prezidentės paramas, pa, pastangas paremti, sustabdyti. Tai, tai yra svarbu ne tik Lietuvai, bet ir visiems tiems, kurie dar kartais apsimeta, kad kalba apie tokius dalykus. Grazie, la parola allo. Dėkoju, toliau žodis teikiamas ponui Šimanskijui, jūs turite vieną minutę. Labai ačiū. Kito tokio parlamento pasaulyje nėra, kuris taip siektų apsaugoti skirtingos seksualinės orientacijos žmonės negu Europos parlamentas. Lietuvos įstatymo projektas yra neteisingai išverstas ir dabar jau įsmerkėme, nors jis dar nepriimtas. Mes neturėtume kištis į suverenų teisėjų kuros procesą valstybėje narėje, turėtume labiau pasitikėti uh, teisėkros e, procesais Lietuvoje turėtume pademonstruoti daugiau supratimo e, turime suprasti, kad Lietuvos parlamento nariai nori apsaugoti Lietuvos vaikus nuo agresyvaus seksualinio turinio pateikimo. Aš manau, kad vaikus, apie vaikus niekas negalvoja visiškai šioje diskusijoje. Mes turime pademonstruoti pasitikėjimą, pagarbą suverenumui ir taip pat pagalvoti apie vaikų teisės. Dėl to mes negalime pritarti šiam tekstui. Dėkuoju. Nematau ponios Hed salėje, taigi žodis poniai Senšin. Vienai minutiai. Pone pirmininkė, kolegos. E, vi, sakoma, kad ES visi piliečiai turi vienodas teisės, bet kai kuriuose valstybėse narėse tolerancijos lygmuo seksualinėms mažumoms yra pernelyg žemas. Reiškėsi agresija prieš tokias mažumas, draudžiamos eitynės, e, ir siūlomi teisės aktai kaip Lietuvoje. Mums reikia užtikrinti vienodą minimalų apsaugos lygį prieš diskriminaciją dėl amžiaus seksualinės orientacijos, neįgalumo ar įsitikinimų. Taigi mums reikia atskirti valstybę ir bažnyčią, nes homofobija reiškia tose vietose, kur religija turi pernelyg stiprią poziciją. Islamo valstybėse homoseksualumas yra baudžiamas mirties bausme. Turime skatinti laisvę ir ši rezoliucija yra labai svarbi. Ačiū. Dėkuoju. Dabar ponė Trautman. Pusantros minutės. Dėkuoju, pirmininkė, komisarė, kolegos. Lietuvos parlamentas nagrinėja e, pasiūlymą dėl teisės akto, kuris numatys baudas ir tai susijęs su įstatymu, kuris siekia apsaugoti nepilnačius nuo žalingos informacijos, nuo jos poveikio. Bet tai yra žodžio laisvės pažeidimas, diskriminacija pagrįsta seksualinė orientacija. Mes tai žinome, šis tekstas pažeidinėja teisės, e, už kurias mes pasisakome, kalbu apie LGBT teisės reiškėsi smurtinė agresija prieš e, homoseksualius žmonės. Taip pat e, bandoma kriminalizuoti homoseksualumą. Aš nemanau, kad galime e, tokį Europos įvaizdį pasiūlyti jauniems europiečiams. Tai yra tarsi užsidarimas, agresyvumas. Šis įstatymas visiškai prieštarauja Europos teisėms apie kurias kalba pagrindinių teisių hartija ir pagrindinių laisvių hartija. Mes siekėme uh, e, užtikrinti kuo daugiau laisvių nacionalinės teisės įstatymės, kad būtų uh, daugiau galimybių darbo, įsidarbinimo ir panašiai. Uh, visi išklausime komisarė jūsų argumentų. Aš paraginsiu savo kolegas prisijungti prie visų, kurie pasiūlė priimti rezoliuciją šiais klausimais. Dėkoju, norėčiau visų paprašyti laikytis laiko limito, nes lygiai vidurnaktį mes baigsime darbą. Dabar keštai AI spontaniškų pasisakymų pasi procedūra, ponė Zaborska vážení kolegovia Ačiū pirmininkė, gerbiamo komisijos nario kolegos. Kodėl šis parlamentas aptarinėja pasiūlymą dėl įstatymo pasiūlyto vieno parlamentaro vienos valstybės narės viename parlamente? Mano klausimas toks, nuo kada diktuojame ES valstybių narių parlamentams, apie ką gali diskutuoti, e, o dėl ko negali? Uh, nei šios diskusijos, nei rydienos balsavimas dėl rezoliucijos nėra dėl galiojančio teisės akto. Kalbame apie tekstą, apie kurį e, diskutuoja vienos valstybės narės parlamentas. E, tai vienas teisės e, Bet vienas teisės aktas jau galioja toksai. Vengrijoje dauguma mūsų e, sutarė, kad reikėtų suteikti daugiau laiko Vengrijos e, vyriausybei, pagalvoti apie tą teisės aktą, galbūt vėliau jį pakeisti. Tad, manau, turėtumėm būti nu, nuosekus, gerbėjim kolegos, palaukime su rezoliucija iki e, diskusijų pabaigos Lietuvos parlamente. Ačiū. Esu iš Lietuvos ir šiandieną svarstoma rezoliucija grista viena administracinių pažeidimų kodekso pataisa. Tai yra, pabrėžiu, nepabaigtas teisėkūrinis procesas nacionalinėme parlamente, į kurį bando įsikišti Europos parlamentas. Tai yra svarstymo stadija, negalutinis sprendimas, net komitete nesvarstyta ir diskusijų nebuvo. Teisingumo dėliai turiu pasakyti, kad institucijos turėjusios įvertinti mūsų aptariamą parlamentarų grupės pataisą pateikė išvadas, kurios projektui nėra palankios. Tačiau šiandien aptariamas projektuojamas rezultatas greičiausiai nebus toks, apie kokį e, čia yra kalbama. Todėl negaliu palaikyti rezoliucijos, nes tai perteklinė reakcija. Ir dar norėčiau kreiptis į draugą Higginsą nedarykite referencijų į tai, ko, į tai, ko neišgyvenote. Palyginimas Sovietų sąjungos su Lietuva dabartinė yra tiesiog nesuvokiamas. Grazie, la parola all'onorevole. Dėkoju, ponia Taina. Pone pirmininkė, pone komisarė, Europos e, žmogaus teisų konvencija ir pagrindinių teisų hartija neleidžia diskriminuoti seksualiniu pagrindu. E, visos ES institucijos ir e, valstybių narių institucijos turi kovoti su tokia diskriminacija, e, remiantis atitinkamais e, sutarčių straipsniais. Europ, e, Lietuva yra ES narė ir todėl jinai įsipareigojo remti šitas vertybės prieš 500 milijonų ES piliečių. Ir aš e, kol kas galėčiau pasveikinti, kad kol kas šis įstatymas Lietuvoje dar nėra priimtas ir kad e, E, draudimas renkti gėjų eitinės taip pat sužlugo. Tačiau aš stebiuosi dėl to, kad vėl įmamasi kažkokių veiksmų taisyti Lietuvos teisės aktus ir draudžiama e, teikti informaciją apie homoseksualius santykius ir tai gali išaukti didelės e, piniginės baudas. Norėčiau pasveikinti Europos komisijos strategiją nukreiptą prieš homofobiją ir norėčiau komisariai poniai Reding e, labai nuoširdžiai padėkoti, kad ji apsilankiusi mūsų parlamente prieš vidurnaktį parodė, koks svarbus jai yra šis klausimas. Ačiū. Prego komisario Reding. Dėkoju toliau komisarė Reding. Uh, Pirmininkė, pastebėjau labai didelį sutarimą parlamente. Visos pagrindinės partijos sutarė dėl nediskriminavimo principo. Manau, kad jeigu būtų rezoliucija, kuri sustiprina pabrėžęs šį principą ir jo taikymą nacionalinėje teisėje, o tai yra valstybių narių prievolė atsižvelgiant į Europos taisyklės, kurias jos įsipareigojo įgyvendinti. Tai būtų labai svarbus momentas tokios rezoliucijos patvirtinimas. Parlamento nariai aiškiai sakė, jog kalbame apie e, įstatymą, kuris nėra įstatymas. Tai yra e, kelių parlamento narių pasiūlymas. Aš noriu tai pabrėžti. Taip pat norėčiau priminti jums, kad Lietuvos prezidentė, taip pat ir Lietuvos vyriausybė yra aiškiai pasisakę prieš e, tuos kai kurių parlamento narių pasiūlymus. Ir aš tikiuosi, kad beveik vienbalsis sprendimas rytoj dėl principų, dėl kurių visi, visos 27 valstybės narės sutarė, tai yra Europos direktyvų principai, sustiprinti pagrindinių teisių hartijos, bus sustiprinti rytoj balsuojant. Ir aš galiu tik tai pritarti tokiai e, stipriai šio parlamento pozicijai. Grazie, komisario. Komuniko di aver ricevuto due proposte di risoluzione. Dėkoju, ponia komisarė. Yra pateikti du rezoliucijų projektai. Diskusijos baigiamos. Balsuosime dėl šių rezoliucijų projektų rytoj pusę pirmos. Kitas